galėdamas su pilnos sudėties komitetu padiskutuoti įvairiomis problemomis su koordinatoriais. E, turėjau nemažai galimybių pasikalbėti, tame tarpe ir dėl ugnikalnio, na, o dabar džiaugiuosi galėdamas susitikti su visais nariais ir pašnekėti apie darbo programą ir mm, kai kurias svarbiausias iniciatyvais. Taigi, naujosios e, komisijos darbų programa sporto sektoriui labai ženklų vaidmenį, ko anksčiau ko gero nebuvo. Toje programoje yra daugia metė dimensija ir tai leidžia galvoti ne vieną, bet 2010 metus, bet apie platesnę strategiją formuoti transporto politiką, kuri būtų ir piliečiams, ir verslui naudinga, mums visų pirma reikia šalinti egzistuojančias kliūtis e, tiek e, pabaigiant e, vieningos rinkos kūrimą, tiek ir išsprendžiant technologinės problemas. Todėl savo programoje aš numačiau įvairių iniciatyvų tame tarpe ir dėl keleivių teisių, dėl keleivių saugumo ir panašiai. Tad pradėsiu nuo Baltosios knygos transporto klausimais, kurią ketiname pateikti gruodžio mėnesį. Europoje viskas taip sparčiai nesiv... nesivysto. Tikiuosi, kad pirmoji versija bus parengta gruodžio mėnesį, bet mes galvojame, kad svarbiausia yra to dokumento kokybė. Ten mes apžvelgsime transporto ateitį, apžvelgsime transporto politikos ir infrastruktūros klausimus ateinantiems keliems dešimtmečiais. Svarbiausia, žiūrėsime e, į bendrosios rinkos funkcionavimą, naujų technologijų įvedimą ir švarių transporto sistemų kūrimą. Ieškosime taip pat ir finansavimo mechanizmų ir jūsų indėlis, ypatingai uh, pono Groš pranešimas dėl 2009 metų, metų transporto e, politikos e, bus įtrauktas į mūsų dokumentą. Kitas darbas yra TEN-T gairių peržiūra. Dėl e, tikslių e, datų dar reikia apsispręsti, bet žiūrinti biudžeto e, ribas, e, Mes turime geriau prioritizuoti savo darbą, turime sustelkti ties svarbiausiais transporto koridoriais, kurie atneša daugiausiai pridėtinės vertės. Mes parengėme metodologiją, kuri leis apibrėžti ateities esminius arba šerdinius e, koridorius Bet tai reikės aptarti ir su jumis, ir su valstybėmis narėmis. Ir kitą savaitę komisija draugė su pirmininkaujančia Ispanija Saragosoje rengia svarbų pasitarimą. Jeigu norime e, kuo efektyviau panaudoti ES biudžetą, visų pirma, turime kovoti su e, tų finansavimo priemonių e, susmulkėjimu, susiskaidimu kad visas finansavimas transporto sektoriui leistų pasiekti pagrindinių transporto politikos tikslų. Mes taip pat e, norime peržiūrėti geležinkelių paketą, e, nustatyti įgyvendinimo gairias. Tai užtikrins reguliatorių nepriklausomybę E, numatys e, tam e, tikrus papildomus mokesčius, tame tarpe ir už triukšmo taršą. Ir tai padės pagerinti gelžinkelis sektoriaus situaciją. Mes taip pat atskirsime geležinkelių operatorių institucijas nuo infrastruktūros agentūros savininkų ir visa tai numatyta 11-12 metams. Ir Europos parlamentas, kiek žinau, dabar rengia savo rezoliuciją dėl pirmojo gelžinkelių paketo įgyventinimo. Jūsų diskusijas mes stebime ir stengsimės mūsų pasiūlymuose atsižvelgti į tai. Kalbant apie vidaus rinką ir toliau, mes kitų metų birželio mėnesį pateiksime paketą, kuriame raginsime dar efektyviau naudoti mūsų oro uostus. Kalbėsime apie e, reikalingus teisės aktus, kurie e, leistų efektyviau paskirstyti skrydžių teisės. Taip pat galvojame apie prekių ir keleivių pervežimo e, pagerinimą 2012 metais. Tame tarpe skirsime dėmesį kabotažo klausimams. Mes taip pat e, pažvelgsime iš naujo į e, kūno skanerių problemą. Ketiname e, birželio mėnesį dar pateikti jums e, dokumentą šiuo klausimu. Atsižvelgsime tiek į saugos dalykus, tiek ir į žmonių sveikatos dalykus. Dar iki vasaros atostogų aš taip pat e, ketinu pateikti 2011-2020 metų kelių transporto saugos strategiją. Ten kalbėsime e, apie silpniausias e, Europos kelių sistemos vietas. E, žiūrėsime, kaip padėti toms valstybėms narėms, kurioms nelabai gerai sekasi mes turėsime sukurti tam tikrą bendradarbiavimo mechanizmą tarp valstybių narių, kuris leistų geriau keistis gerąją praktiką mes e, čia naudosimės e, tą pačią metodiką kaip dabartinėme veiksmų plane, e, ketiname išsikelti tam tikslus, tikslus, kurių paskui ir sieksime. Toliau mes stengsimės gerinti paskaitimą informaciją tarp valstybių narių, kuri leidžia e, gerinti saugumą keliuose. Mes taip pat e, e, rengiame teisės aktus dėl techninių apžiūrų sąlygų suvienodinimo. Kitais metais Mes sutelksime dėmesį ties jūrų transportu, kad e, šitas e, jūrų transportas pasidarytų patrauklesnis e, tame tarpe ir darbo jėgai. Užtikrinsime tam tikrą kvalifikacijos standartą, kad visi jūreiviai atitiktų tam tikrus vienodus standartus. Iki metų pabaigos mes ketiname pažvelgti į keleivių teisės visose transporto rūšyse. Pažiūrėsime, kur reikia dar ką e, greitai nuveikti ir kitais metais tose srityse pateiksime savo teisėkuros pasiūlymus. E, kitų metų kovo mėnesį mes pateiksime e-mobilumo paketo dokumentus. Čia mes e, galvosime apie tokius dalykus, kaip integruoti geležinkelių bilietai, e, tachografų suvienodinimo klausimai ir kiti. E, šitais veiksmais mes ne tik norime E, paskatinti transporto sektoriaus e, sklaidą, bet taip pat padidinti ES gebėjimus šituose srityje, užtikrinti, kad e, tvari transporto sistema pradėtų ryškėti 2000, apie 2050 metus. Žinoma, ugnikalnio pelenai mums e, pateikė tam tikrų pamokų, kai kurios priemonės turėjo būti gyvendintos, bet aš apie tai jau turėjau blogos pakalbėti ir per plenarnį posėdį ir aišku, jeigu norėtumėte, galime tokį posėdį ir čia pratesti. Vakar lankiausi Europos aviacijos saugų, saugos agentūroje, ten e, sprendėme įvairias problemas. Tad čia tik tai e, schematiškai e, paminėjau pagrindinius prioritetus ir iniciatyvas. Tas sąrašas, kurį pateikiau, nėra pilnas, jis nebaigtinis. Aš ateityje ketinu ir toliau teikti iniciatyvas e, nuosekliai, e, politiškai pagrystai ir tikiuosi, kad parlamentas, kaip ir praeitie, tokį mano požiūrį palaikys. Aš ir ateityje stengsiuosi, kad ta politikos rytis būtų ryškiau atspindėta ir prisidės prie mūsų kontinento uh, ūkio atgaivinimo. Nekalbėjau čia apie uh, kitas dimensijas, apie tarptautinius reikalus. Jūs žinote, kad vyksta dėryba su JAV, yra neblogų proveržių pokalbiuose su Brazilija. Ir mes ir toliau darbo tvarkėje tuos dalykus e, laikysime aukštai tarp pirmųjų prioritetų. Uh, elgesio, saugos taisyklės mūsų manimų turi būti panašios visur, visame pasaulyje. Na ir žinoma, jeigu norėsite daugiau informacijos, tai būsiu pasirengęs pabandyti atsakyti jūsų klausimus. Ačiū, kad klausytės. Labai dėkoju komisarui už trumpą įvadą. Dabar pirmiausia, mes suteiksime žodį koordinatoriams, atsakys, kurie užduos klausimus ir tada atsakysime į kitų parlamentarų klausimus. Taigi, pirmiausia, ponas Graš, ponas Algatrai, ponas Bradbon, Kenčian, Alijas Sendern, ponas Vandalė ir kiti. Jeigu dar kas nors norite pasakyti, tai pakelkite ranką. Mes trauksime jūs į sąrašą. Turime apie valandą. Pats laikas pradėti. Taigi, Mečiol, jūs pirmiausia. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, jums taip pat norėčiau padėkoti už suteiktą informaciją. Na, esate numatęs labai plataus masto programą ateinantiems mėnesiams ir galbūt net dviems metams, nes e, apie tai, ką kalbėjote, tai te galime tik tikėtis, kad jau esate pakankamai pasirengę tam, kad pamatytume tų programų gyvenimą dar 2020 metais. Mano manimo yra keletas dalykų, kurie, aišku, yra aktualūs o taip pat e, yra susijęs su dabartinė transporto situacija. Na ir nepriklausomai nuo tų jūsų dabar siūlomų projektų, norėčiau sužinoti, kuria linkme kryps jūsų pasiūlymai. Jeigu aš pažvelgsiu į geležinkelio sektorių, tai turiu labai paprastą klausimą. Ar IKAOS e, kontekste ketinate siūlyti atverti rinkas. Tai yra, ar galima tikėtis, kad tos diskusijos prasidės dabar, ar paliksite viską kol kas parlamento nuožiūrį ir palikėsite šios rytyje atlikamų tyrimų rezultatų. Lygiai tas pat pasakytina ir apie kitas rytis, kur rinkos dar nėra pilnai atvertos. Taigi, Kaip jūs esate numetę elgtis toliau? Ar pirmą atliekate, ketina atlikti tyrimą ir po to pasiūlyti atverti rinkas, ar pirmą e, ketinate palaukti diskusijų ir net pasiūlymų iš e, parlamento, čia pažin, paminėčiau kelių transporto sritį, kabotažą, taigi kaip čia įsivaizduojate viską, o kai dėl jūrų transporto, tai Tai mes jau parlamente esame kalbėję apie uostų paslaugas ir čia esame išdrysę žengti į priekį, po to teko žengti, žengti žingsnį atgal. Taigi norėčiau paklausti ir sugrįžti prie šio dokumento. Na taip, tai yra tokios trys sritis, kuriuose galima, galima kalbėti apie vidaus rinką ir politinės diskusijos yra labai perspektyvės. O kai dėl kitų sričių, tai sugrįžtant prie ugnikalnių išsiveržimo, bet tai buvo iškeltas žalos atlyginimo klausimas. Taigi, konkretus klausimas. Ar ketinate pradėti diskusijas apie žalos atlyginimą dėl ugnikalnio įsiveršimo, tai yra mums aktualu. Taip pat norėčiau paklausti, kokios kokiu pasiekta rezultatų dėrybose dėl susitarimo su JAV. Tikiuosi, kad 2010 metais dar reikalai pajudės ir kai ko sužinosime. Ir būtų neblogai, jeigu mūsų komitetas turėtų galimybę po to, kai jūs suformuluosite ir paviešinti savo, savo nuomonę, turėtume galimybę pasakyti savo nuomonę. Taip pat ir dėl kilimo ar nusileidimo laikų peržiūros. Ar čia numatyta, ką nors padaryti? O gal jūs tiesiog viską prašiausiai peržiūrėsite? Taip pat m, mm, norėčiau paklausti, kaip jūs žiūrite tuos labai didelius ilgus sunkvežimius. Mūsų parlamentarų tai nuolatos klausimą. Ir ar manote, kad jie tikrai uh, yra rimta konkurencija geležinkelio transportui ar ne? Tai, na, gal tiek iš mano pusės, nes nebejoju, kad ir kiti kolegos turės klausimą. Ačiū. Tai Tiesiog turite, tai sakykite taip ar ne. Pana Alkadroje keturias minutės susiteiksiu koordinatoriams po keturias minutės, o par, o, komiteto nariams po dvi minutės. Na ir dabar sąrašas tikrai labai ilgas. Taigi, keturias minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė komisarė, už suteiktą informaciją. Na, žinau, kad daug dalykų, daug pasiūlymų yra šiuo metu e, ruošiama, tačiau kaip ir kolega iš Vokietijos galiu pasakyti, kad mes kaip frakcija esame nekantrus ir labai laukiama pasiūlymų, tiesiog darbų daugybė. Konkretus klausimai iš mano pusės. Pirmiausia, dėl ugnikalnio. Prieš keletą savaičių jūs jau kalbėti apie tam tikrą koordinavimo organą tarnybą tam, kad galima būtų geriau valdyti situaciją. Na, ne visai supratau, e, kokios užduotis konkrečiai tek šioms koordinavimo tarnyboms ar biurams ir kokioms aplinkybėms susiklošis e, tokie organai pradėtų savo darbą. Pavyzdžiui, čia galbūt konkretus pavyzdys ugnikalnio išsiveržimas. Toliau, kolega konkrečiai e, minėjo apie tos projektus, apie kuriuos galima skaityti žiniasklaidoje, žalos atlyginimas ir panašiai. Tačiau kol kas dar nebuvo oficialios reakcijos iš komisijos. Na, e, kai kurios asociacijos, organizacijos nori išimčių iš CO2 prekybos schemų, taigi norėčiau konkrečios informacijos iš jūsų trečias dalykas, dėl kurio buvo nesiniai balsuota, tai yra e, darbuotojų įdumas ar darbuotojų komendiravimas. Na, parlamente diskutuojama dėl šio klausimo, nuomonės gerokai skiriasi. Na ir e, klausimas yra, ar laisvai, savarankiškai dirbantis asmenys patenka į uh, E, taikymas ryte ir ne. Užimtumo komitetas nepalaikė jūsų pasiūlymų, taigi norėčiau paklausti, ar komisija yra pasirengusi ieškoti kitų alternatyvų, nes jeigu toks sprendimas būtų patvirtintas plenarinėme posėdėje, tai tuomet e, e, be, be papildymų savrankiškai dirbantis asmenis būtų įtraukti taikymos rytis. Čia gal reikėtų kompromiso. Dar vienas dalykas - euro vinjetė. Na, maždaug prieš metus, kovo mėnesį, parlamentas parengė nuomonę ir perdavė ją tarybai. Ir dabar norėčiau paklausti, ar pasinaudosite savo politiniu svoriu tam, kad e, pirmininkaujant Belgijai būtų priimtas galtinis sprendimas. Bent tai, kaip pareiškė Belgija, yra vienas iš jos prioritetų. Ir dar vienas dalykas mums labai svarbus kaip parlamentarams tai yra e, darbai susijęs su kai kuriomis priemonės, apie kurias jau buvo paskelbta. Gru... Nu, Grusėjo mėnesį gavome pasiūlymą dėl miestų judumo. Tai tikrai geras pasiūlymas, bet pažvelgus į kandorių, matome, kad 2010 e, metais numatyta įsteigti stebėjimo biuras miestų transportui, miestų įdomui, kur tas biuras, pavyzdžiui, rinktų informaciją dėl mokesčių ir taip toliau. Taigi norėtųsi, kad jūs mus reguliariai informuotumėte apie pasiektą pažangą ir padėtį. Dėkoju, mas, pane Masner. E, Iš Alde grupės dvi mintis. Dėkuoju ponė pirmininkė, dėkuoju vicepirmininkė Kalės už suteiktą informaciją. Na taip, buvo paliestas skirtingų dalykų, taigi gal man pavyks pasisakyti trumpiau nei per keturias mintis. Norėčiau atkreipti dėmesį į penkias konkrečias rytis. Pirmiausia, tai yra e, tos rytis, kuriuose mes kaip ir neturime. E, lėšų, tai pirmiausia kliūčių šalinimas, butelio koklelio pašalinimas, toliau TNT peržiūrimas. Na ir dėl tų butelio koklelio reikia minčių, kaip galima būti perkelti transportą į kitas šalis ir taip pat reikalingas ir finansavimas. Taigi norėčiau paklausti, gal turite kokį nors minčių. Na, žinau, kad sudėtinga atrasti naujų finansavimo priemonių šią sričiai tam, kad būtų finansuojami būtini dalykai. Antroji sritis tai yra vidaus rinką. Na taip, tai, ką jūs sakėte, man patiko. Jau pat, iš pat pradžių klausimų metu jūs nurodėte, kad vienas iš jūsų tikslų bus užbaigti vidaus rinką transportos rytyje, dabar jūs kalbėjote apie integruotą bilietų išdavimą, tai aišku būtų svarbus dalykas keliaiviams ES, tai yra susiję ir su ugnikalniais įviržimu ir atitinkamose diskusijose, nes tokiu būtų būtų buvo lengviau gražinti keliaivius namo, o dėl to integruoto bilietų išdavimo, tai negirdėjau grečių datų, kada galima tikėtis tokių pasiūlymų. Žinau, kad nėra lengva, bet gal galite nurodyti nustatyti, kada galime tikėtis pasiūlymų. Ir dar vienas dalykas - saveikumas geležinkelės rytyje, kurio dar neturime. Na taip, aišku, jums nepavyks vienam įveikti šios užduoties, bet tikriausiai tęsiasi pokalbė ir ko galima ir kada tikėtis. Trečias dalykas - trumpas klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad keičiamasi patirtimi užtikrinant saugumą kelių eisme, o taip pat uh, kelių infrastruktūros saveikumas, geri dalykai, bet norėtųsi konkrečių pasiūlymų. Dar vienas dalykas, jūs nurodėte, kad jeigu teisingai supratau, 2011 m. birželio mėnesį pateikti pasiūlymų dėl socialinių teisų užtikrinimo laivybos srityje. Na, visi, kuriuos domina laivybos sritis, labai laukia tų pasiūlymų tam, kad ši profesija būtų patraukli. Ir galiausiai ugnikalnio įsiveržimas. Na taip, yra daug tokių, kurie teigia, kad išsiveržus ugnikalniui nebuvo uh, e, užtikrinti tas, tos keleivių teisės, kaip kad tai turėjo padaryti. Oro linijų bendrovės to nepadarė. Taigi, aišku, nuomonės skiriasi, bet kaip jūs žiūrite, tai ar buvo lai užtikrintas keleivių teisų užtikrinimas. Na ir galiausiai dėl tos darbo grupės įsteigimo. Kada ji bus įsteigta ir kada galima bus tikėtis pirmųjų pasiūlymų? Dėkoju. Ir dar pamiršau atvirą Europos dangų bendrą Europos dangų. Na, manau, kad e, tai yra įdomus visiems klausimas. Dabar turime naują koordinatorių ir e, tikriausiai šioje srityje dabar viskas sklandžiai ir greitai stumsis į priekį. Ačiū. Pone Maisa, jūs iš tikrųjų sunaudojote visas savo keturias minutės ir daugiau. Ponas Kramer. Dėkoju užsidėktą informaciją. Labai įdomu buvo išklausyti dėl to, kas buvo pasakyta dėl tų butelio kaklelių. Na, Na, e, transeuropiniams tinklams numatytos lėšos buvo sumažintos nuo 20 iki 8 milijardų eurų. Dabar yra nauji prioritetai, tačiau nebuvo išbrauktas ne vienas iš senųjų projektų. Ir jeigu mes pasiliktume prie tų keturių pagrindinių projektų, tai yra gatvė kelias į Mesiną, atitinkamas tunelis ir dar taip toliau, tai mes jau tikriausiai išnaudosime visas lėšas, nes jeigu mes numatysime per daug projektų, neturėsime visiems pakankamo finansavimo. Šiandieną geležinkelio srityje Europoje yra mažiau geležinkelio maršrutų negu prieš 20 metų, kai dar egzistavo geležinė uždanga. Ir taigi negalime teikti, kad Europa integruojasi. Antras dalykas - ES klimatos strategija iki 20 metų, CO2 e, sumažinimas 20 procentų. Tai galiu pasakyti, kad jo nepasieksime, jeigu netrauksime transportą iš šias rytį. Taigi nepakanka pristatyti pavienės priemonės. Tiesiog jeigu nepasikeis pagrindinės sąlygos, klausimas, kai yra, pavyzdžiui, paremi, paremos tos pramonės rūšis, kurios kenkia klimato kaitą, o kitoms transporto rūšims yra uždedamos didelės mokestinės naštos, tai klimato kaitos tikslų nepasieksime. Kaip ketina pakeisti bendras aplinkybės? Pateiksiu aviacijos bendrovių pavyzdį. Europos aplinkosaugos agentūra nurodė, kad kiekvienais metais 30 milijonų mokesčių mokėtojų lėšų skiriama oro linijų bendrovėms ir net ir be ugnikalnių įsiveržimo ir pelinų debesų šios oro, šis sektorius gauna 30 milijardų eurų, taigi lėšos turi būti perskirstytas, kitaip klimato kaitos tikslų nepasieksime. Toliau kalbėjote apie greičio ribojimą bei alkoholio kiekį. Na, na taip, jeigu mes Europos lygių norime užtikrinti jeigu mes iš vienos pusės e, norim užtikrinti kelių saugumą Europos lygių, tai kodėl mes nesiūlome Europos lygių apriboti greičio limitų ir alkoholio kiekio? Čia tarsi nedrįstama viso padaryti. Kaip čia pasiekti tikslų? Taip pat buvo kalbama apie miestų transportą, ar čia yra subsidarumo klausimas, tačiau vis dėlto mes šį klausimą gilinomės. Taigi gal nesuprantu, kodėl nesigilinome tą mano minėtės ryčių. Šiandieną patvirtino Groš uh, pranešimą, bet techniniu požiūriu mes nepasieksime 20 tų metų tikslų. Jeigu keturių asmenų šeimai pigiau skristi Europą negu važiuoti 400 km geležinkeliu, tai tikslų taip pat nepasieksite. Paskutinis dalykas. Vienas geležinkelio sektorius atstovas pasakė, kadangi rinkos yra uždaros, rinkos neatsiveria. Ir jeigu mes kalbame integruotą geležinkelių sistemą, tai mes ne Tai jeigu nebus atvertas rinkos, tai geležinkelio sektoriaus integravimas tai bus tik tais biurokratijos didinimas. Yra tokių valstybių narių, kurios netvėrė savo geležinkelių rinkų, taigi noriu paklausti, kaip ketinate gyvendinti Europos geležinkelių vidaus rinką ir kaip ketinate imtis veiksmų prieš toje, tas narės valstybės, kurios netvėrė savo rinkų. Dėkoju.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 komisarė. Trumpos, e, porą trumpų minčių. Kokia yra komisijos e, rolė, koks yra vaidmuo, e, norint paraginti geležinkelius organizuoti bendrą kompiuterinę bilietų pirkimo sistemą visoje Europoje, kad pavyzdžiui, keleiviai galėtų keliauti iš Suomijos į, tarkime, Milaną vientisai. Ir manau, kad žmonės visai to norėtų. Ir Ar komisija apie tai pamastė? Ir gal galėtumėte pakomentuoti. Toliau, dėl ugnikalnio pelenų klausimo. Jūs teisingai e, pasakėte, komisarė Strasbūrė vyko gera diskusija ir mes sveikiname tą informaciją, kurią mes iš komisijos gavome labai greitai, kur buvo atsakytai daugelį iškeltų klausimų. E, porą dalykų. Mes žinome, kad pramonė ir vartotojai kainavo apie 1,72 milijardus eurų ir tai buvo tikrai išimtinis atvejs. Tačiau jūs e, sakėte, kad jūs paremsite vežėjus, e, vartotojus, išmokėdami tam tikras kompensacijas. Valstybės narės galėtų tai išmokėti ir tai nebūtų valstybės pagalba. Uh, E, po e, rugsėjo 11 įvykių, kai buvo uždaryta dangaus erdė, buvo panaši situacija. Tad aš norėčiau sužinoti, kokia padaryta pažanga šiuo atžvilgiu, ar valstybės narės parodė iniciatyvą padėti savo vežėjams ar ne. Uh, Antra, man e, taip pat būtų įdomu sužinoti apie keleivių teisų užtikrinimą ir e, kompensacijas jiems. Žinome, kad jiems reikia išmoko, išmokėti kompensacijas, tačiau tai buvo nenumatytas atvejis. Ir e, tai susiję su tuo, ar vežėjai dabar e, ketina ar vežėjai dabar gaus kažkokią tai kompensaciją iš valstybės ar ne. Ir e, man būtų įdomu sužinoti, ar buvo padaryta pažangos e, šią prasme. Na ir taip pat jūs minėjote kūno ske, e, skenerius. Gal galėtumėte pateikti daugiau informacijos? Žinome, kad buvo daug kontroversinių nuomonių išsakyta šiuo atžvilgiu. Skipolė, Skipolio oro uoste naudojama įranga kuri tikrai yra labai pažangi, tačiau Junktinė karalystė naudoja tokią įrangą, kur, kurią naudoti privalome, tačiau su ją kyla daug problemų. Galbūt galėtumėte mums pateikti daugiau nuomonės apie tai, ką komisija mano apie kūno skenerius. Ačiū. Ačiū. Ar komisija norėtų atsakyti į šiuos e, klausimus, kurie buvo užduoti? Four minutes. Uh, that's difficult. Or maybe you take then uh, all questions or what? O gal norite, uh, galbūt, kad aš atsakyčiau visus klausimus iš karto? Aišku, dauguma, uh, daug žmonių uždavė tos pačius klausimus. Aš pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau. Dėl geležinkelio paketo rugsėjo mėnesį jūs jį turėsite savo rankose ir mes e, už rinkos atvėrimą. Dėl kabotažo aš pradžioje e, jau sakiau, kad mes siūlome panaikinti kabotažą e, kelių transporte dėl ugnikalnio pelenų. Buvo užduoti keli klausimai ir tai yra gyvenimo dalis ugnikalniai ir net komisija negali pažaboti gamtos taip, kaip mums norėtųsi. Ir tai yra ta rizika, kuri iš tiesų susijusi su transporto sistema. Koordinavimo darbas pradėtas ir vyksta kontrolė tarp e, EASOS ir nacionalinių e, erdvės kontrolės institucijų. Taigi situacija valdoma. Dabar dėl kompensacijų. Mūsų pozicija mūsų dokumente labai aiškiai išdėstyta. Mes nekalbame apie kompensacijas. Tai reiškia, kad jeigu kažkas už ką kaltas, tada reikia mokėti kompensaciją. Aš dar kartą pakartosiu. Oro erdvė buvo uždaryta dėl saugumo sumetimų pagal tas taisyklės, kurias, kurio, kurias pasirašė visos suinteresuotos pusės. Ir mm, žmonės, ne aš, pradėjome, pradėjo svarstyti, ar šitų taisyklių nereiktų pakeisti, padaryti lankstesnių, tačiau tai nėra lengvas sprendimas, nes jeigu bus padaryta kažkokia žala pakeitus taisyklės, kasgi tada bus atsakingas. Ši situacija tikrai buvo neeilinė, ypatinga, reikia atsižvelgti į su tuo susijusią riziką bei pasiekmes. Ir pasiekmes beje turi prisimti visi. Komisija nekalba apie kompensacijas, komisija kalba apie valstybės pagalbą. Jeigu kokiai nors oro linijai e, kyla didelių problemų dėl to, jei reiktų pabandyti suteikti valstybės pagalbą, jeigu tai įmanoma pagal esamas taisyklės. Kolega komisaras Almūnija pasiūlė, pažadėjo būti lankstus nagrinėdamas šį pasiūlymą. Pagalba, valstybės pagalba gali būti suteikta dėl labai paprastų uh, priežasčių. Jeigu mes kalbame apie, tarkime, 2 milijardus nuostolių, tai jeigu reikia pateikti dokumentą, kuriame aiškiai prašoma e, valstybės pagalbos, tai, tai jau yra visai kas kita. Valstybės pagalba yra įmanoma, tai ne kompensacija, nes niekas nekaltas dėl uh, E, dėl susidariusios situacijos, nes kontroliuojančios institucijos pirmiausia galvojo apie saugumą, kas yra svarbiausia. Taigi mes turime išmokti, pasimokyti šios situacijos, tačiau negalime sakyti, kad kažkas padarė klaidą. ir dėl to kažkas turėtų gauti kompensaciją. Kalbant apie keleivių teises, aš pačioje pradžioje pasisakydamas kalbėjau apie keleivių teisių e, apsaugą. Jų reikia jas reikia užtikrinti, informacija yra labai aiški, e, e, keleiviams reikia arba pasiūlyti kitą maršrutą, arba išmokėti kompensaciją. Jeigu yra Jeigu yra neįsodinamas keleivis dėl dėl oro linijų kalties arba jeigu yra uždėlsiamas e, nukeliamas reisas, tada e, galima pritaikyti kompensavimo mechanizmą. Tačiau šiuo atveju taip nebuvo. Ir pačios e, geriausios, rimčiausios oro linijos įsiklių ir apgyvendino keleivius. Bet Aš manau, kad e, mes visi pasimokėme iš šios situacijos. Tai tiek apie šį ugnikalnį. Ir dar buvo klausima, ar buvo kreiptasi dėl išlygų e, e emisijų priekybos sistemai, ar dar dėl kažko. Aš apie tai nieko negirdėjau. Aš kažką girdėjau per žinias, bet neoficialiai, kad kažkas pateikė kažkokį pasiūlymą dėl E, šios prekybų sistemos. Oro linijos, aišku, kovoja už savo interesus. Ir ESA siūlo aiškesnius e, rodiklius, kokios yra zonų ribos. Ir e, gamintojai taip pat turi aiškiau apibrėžti, techninės sąlygas. Atitinkamoms institucijoms mes, e, atitinkamos institucijos gali leisti oro linijoms skraidyti, tačiau jeigu kažkas atsitiks, tai kas bus kaltas? Šie vulkaniniai pelenai yra pavojingi. Aš esu matęs nuotraukų, kas atsitinka, e, kai e, šie pelenai pažeidžia variklį. Tai yra pavojinga. Tai tiek apie ugnikalnį. Dabar apie ten T ir finansavimo klausimą. Tai taip pat labai svarbu. Ir tai labai aktualus klausimas visiems. Mes iš vienos pusės ir turime, ir iš kitos pusės neturime finansavimo galimybių. Aš sutinku su savo kolega, kad mes turime koordinuoti savo projektų finansavimą regioniniu mastu, siekdami savo strateginių tikslų. Ir ponas Han taip pat važiavo į Saragosą, kad galėtų dalyvauti visame šiame reikale. Ir tai daug buvo svarbiau negu ten tie pinigai. Tačiau taip pat paaiškėjo, kad yra daug kitų galimybių finansuoti ten tie ir jos nebuvo efektyviai panaudotos. Tai yra man aktualus klausimas, kuriuo aš domėsiu, tai bus vienas iš, e, iš mano prioritetų. Aš noriu rasti reikiamus e, finansavimo šaltinius. Buvo klausima ir apie tarpusavio suderinamumą bei integralumą. Tai yra e, viena iš tų pamokų, iš kurios galime pasimokti. Mes jau pasistumėjome į priekį labai smarkiai ir e, dabar žinome, kad pagal esamą informaciją yra įmanoma uh, įmanomi e, tarpusavėje suderinti tvarkarašiai ir bilietų pardavimai. Tai įmanoma ne tik tai skrydžiuose, bet ir keliaujant traukiniais. Ir tokiems, e, tokioms platformoms bei bilietavimo sistemoms sukurti yra šal, finansavimo šaltinių. Jeigu paprastas verslininkas nori išsiųsti konteinerį iš A į B punktą, ko, iš kur jis gauna reikiamą informaciją, kokius maršrutus pasirinkti. Tad jeigu e, turime tuos visus transporto trikdžius, kurie, kuriuos minėjo vienas iš klausiusiųjų, tai manau, kad reiktų informacinėmis technologijų, te, informacinių technologijų priemonėmis pasinaudoti ir juos šalinti ir daryti pažangą. Eurovinietė. Šiuo klausimu dirbome su Belgijos pirmininkavusią valstybę, kol kas nepajudėjome į priekį, dėl keleivių teisų jau kalbėjau, Dėl greičio apribojimo ir promilių, apri, e, alkoholio promilių e, kraujo apribojimo, na, e, daug, daugelį šalių yra ribojamas greitis, Vokietijoje tik tais kai kur yra neribojamas, tačiau netgi važiuojant Vokietijoje matote, kad vis daugiau kelių turi ženklus dėl greičio apribojimo. Na ir tas pats yra ir su promilių e, kiekiu kraujyje. Kai kuriuose valstybėse jis didesnis, kai kur mažesnis, kai kuriuose šalyse labiau pasitikė žmonėmis, kit, kitose mažiau. E, dėl jungtinių valstybių susitarimo. Jis bus pasirašytas e, birželio 30 ir tikėsime, kad jis bus ir ratifikuotas, e, jį pasirašys Ispanija. Ir turėsime ir kitų panašių susitarimų. Na, puiku. Ačiū atsakėte. Na, o dabar yra ilgas mūsų komiteto narių sąrašas, kurie nori pasakyti. Ribosiu, laiką klausimui dviem minutėm, nes e, ne visi galės suspėti paklausti, o jo labiau atsakyti nebus laiko. Pirmiausia, paklaus ponas Kančien. Dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Sveikinu Jūs atvykus, išklausiau Jūsų pasisakymo. Iš tikrųjų, e, programa ambicinga ir plati. Ir e, aš e, remdamasi savo parlamentaro patirtimi visų pirma noriu susitelkti ties keliais dalykais, kuriuos ir jūs paminėjote. E, geležinkelių paketas ir krovinių gabenimas keliais ir geležinkeliais. Mes dabar kalbame apie E, tvarų transportą. E, tam yra paskirtas mūsų nario groš e, pranešimas, bet ar negalvojate, kad reikėtų ir komisijai savo dokumentą kažkokią baltąją knygą paskelbti, kad turėtume kažkokias gairės, kažkokį bendrą gairių rinkinį įvairių transporto rušių tarpusavę suderinamumui. Jūs minėjote, kad e, kitais metais ketinate kažką panašaus e, pateikti. Bet aš turiu e, konkretų klausimą. Atvykote čia nai ir kalbėjote apie ten tinklų finansavimą. Ar jie bus integruoti su kitais elementais, ar kaip ten bus? nes mums dabar, kai reikia ištemti ekonomiką iš nuosmukio, kokių idėjų čia galėtumėte pasiūlyti? Dėkoju, ponė Ajala Sender. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė, labai greitai. Dėl saugumo. Norėčiau paklausti, kada komisija ketina pateikti naują pasiūlymą dėl baudų taikomų vienodai įvairiose šalyse. Taip pat dėl infrastruktūros saugumo ir dėl e, tų veiksmų, kurių galima būtų imtis e, suvienodinant, e, pavyzdžiui, prokurorų požiūrį į e, transporto saugumą. Na ir žiūrint į ateitį, turint galvoje tuos didžiulius tikslus, kuriuos mes išsikeliame, kaip turėtų išaukti finansavimas, e, dvigubėti, trigubėti. E, Mes e, jau girdime, kad žmonės kalba apie e, lėšų patrigubinimą. Dar vienas dalykas. Jeigu jūs gintumėte bendrąjį e, Europos interesą, kuriant tam tikrą bendrą europinį žemėlapį, E, o nepasiduotumėte nacionaliniam spaudimui. Dabar apie jau egzistuojantį veiksmų planą e, jūrų uostų e, plėtros srityje, ar ketinate jį atnaujinti, ar ką galite čia pasakyti, čia turi galvoje ir Cezar programą. Na ir pagaliau dėl keleivių teisių kaip pabaigsime jūrų ir autobusų keleivių teisių dokumentų paketus, ką galvojate apie kitų transporto rušių keleivių teisės. Pone Lichtin. Panelis Timberg, dvi mintės. Dėkuoju, norėčiau pasitikslinti dėl to, ką Jūs atsakėte į mano kolegos klausimą dėl eurovinietės. Jūs minėjote, kad kartu su pirmininkaujančia šalimi Belgija ketinate imtis spręsti šį klausimą. Kaip matote perspektyvas ir kokios bus galimos daugumos ir e, ką pats ketinate nuveikti. Ir dabar perėsiu prie antro dalyko kaip e, ketinate pasiekti, kad būtų pereiname nuo vienų transporto rūšių prie kitų, jeigu nebus e, nuosekliai dedamos pastangos. Na ir konkretus specialus, man aktualus klausimas, ar imsitės veiksmų Na, laimiai baigėsi rinkimai Italijoje, tačiau vis dėlto dabar galima bus sugrįžti prie senų konvencijų ir transporto protokolų. Na, jeigu dabar Veneto laimės, tai tuomet galima bus šis dalykai spręsti. Jis dabar jau užtruko 15-20 metų ir manau, kad tikrai pribrendo laikas viską užbaigti. Transeuropiniai tinklai, konkretus klausimas ar bus keičiamas prioritetinių projektų sąrašas, tų 30 projektų sąrašas, kaip iš tikrųjų viskas atrodo ir ar bus, ar tai yra tiesiog pasiliks viskas vien tik koordinato prioritetai, gal aš čia pasiduodu iliuzijoms. Na, manęs nestebina tai, kad uh, turint galvoje valstybių narių biudžetų situaciją, niekas nebestatoma, juolap jeigu nežinoma, ar kaiminė šalis imsis kokių nors žingsnių iš savo pusės. Na ir galiausiai savarankiškai dirbančių asmenų įtraukimą į direktyvą dėl darbo ir e, polsio laiko. Man rodos, iš šį klausimą neatsakyta, taigi paprašysiu atsakyti. Dėkoju, ponas Gandas Paskal. Dėkuoju, ponė. Uh, uh, kalas. Na, būna gerų dienų, būna blogų dienų, tačiau dėkoju už jūsų solidarumą, nes mes dabar visi verkiam tai vienos dėl tai kitos uh, krizės, tačiau vis dėlto projektus reikia įvykdyti ir yra labai skubu. Taigi, norėčiau. Na ir bijau, kad neturime nei laiko, nei, nei jėgų viskam užbėgti. Tačiau dabar konkrečiai dėl Saragosos. Na, kaip ketinate pasiekti, kad krizės akivaizdoje uh, valstybės narės užtikrins finansavimą? E, ir kad tai, kas buvo pasakyta dėl ugnikalnio įsiviršimo, na, aišku, nereikia ieškoti kaltųjų, bet reikia padaryti išvadas. Na, aišku, čia buvo force majoras, stikinės nelaimės ir galbūt reikia kažkaip e, galbūt reikia pagalvoti apie kažkokį tai fondą, kuris būtų kaip kitose sritise padėtų užtikrinti žalos atlyginimą. Na, e, perimas e, prie geležinkelio transporto reikia, kaip ketinate skatinti didesnį keleivių ir um, prekių pervežimą geležinkeliais ir galiausiai dėl uostų ir uostų liberalizavimo. Kaip uh, jūs ketinate rengti, ar ketinate rengti komunikatą ir kaip ketinate viską gyvenyti? Na ir galiausiai iniciatyvos dėl uh, kelių transporto saugumo, kaip ketinate jas įgyvendinti? Dėkuoju, dabar ponas Vandalin. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė komisarė, džiaugiuosi jūsų užmojų ir ambicijomis, tačiau kai ko pasigendu. Ir čia priminsiu Hano e, pranešimą. Na, jį patvirtiname mūsų komitete ir po to e, plenarinėme posėdėje ir tame pranešime kalbame apie tai, kokių, e, kokie metodai yra taikomi kelių transporto srityje ir kokios baudos egzistuoja skirtingose valstybės narėse ir kaip skiriasi tos baudos, kai už vieną prasižengimą vienoje valstybėje narėje yra milžiniškas baudos, kitur ne. Taigi ar ketinama visą tai derinti Europos lygiu? Ir norėčiau paklausti, ką, kada ketina komisija pagaliau imti žingsnių, kada imsite žingsnių tam, kad e, mūsų sunkvežimių vairuotojai nekentėtų nuo tokio susavivališkumo. Toliau, rinko atvirimas transporto srityje ir filtrai. Na, kalbam apie tai, kad Europoje reikėtų vieningai įvesti vieningus suodžių filtrus. Tarkim, Vokietijoje yra pripažinti e, ir leidžiami naudoti vienos rušies e, suodžių filtrai, o Danijoje to ne, jų negalima naudoti. Taigi, ka, kaip čia galime kalbėti apie bendrą Europos rinką? transporto srityje, o jos tikrai labai reikia ir jie būtinai gyvendinti kiek įmanoma greičiau. Toliau jūs e, šiek tiek kalbėjote apie kabotažą. Uh, Ir sakėte, kad galbūt bus tam tikrų nuostatų dėl kapatažo, o aš sakyčiau, kad jos būtinai reikalingos. Gaila, kad kap, kapatažo klausimas gerokai ribojamas Europos Sąjungoje ir jį reikėtų siekti su geležinkeliu transportu. Pana Čikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas komisarė, Štai koks mano pirmas klausimas. Jis yra susijęs su finansavimo šaltiniais kitam laikotarpiui. Turiu galvoje, kaip Jūs manote turėtų ir galėtų vystytis transporto infrastruktūra būtent rytinėse ES valstybėse. Kitas klausimas yra susijęs su išmoningo transporto plėtra. Jūs parengėte integruotą strategiją jūrų transporto politikos rytyje. Jūs e, ten taip pat atsižvelgėte į vidaus vandenų transportą, bet ar jūs atsižvelgėte į tokius dalykus kaip e, turizmo plėtra, e, uostų plėtra, e, degalų pasirinkimas, emisijų sertifikatų sistemos ir taip toliau. Aš labai norėčiau gauti tą programą E, raštu, kad galėtume ir stebėti, kaip jūs veikiate, ir paremti jūs jūsų darbe. Panas komisarė, e, gal galėtumėte atsakyti į užduotas e, šešių narių klausimus, dešimt minučių norėčiau. Na, paskutinis klausimas buvo apie programą. Iš tikrųjų, ta darbo programa yra oficialus dokumentas, kurį komisija priėmė ir, žinoma, yra jums pasiūstas. Bet, e, kaip aš ir minėjau, e, ji nėra baigtinė, gali būti ir papildomų kažkokių idėjų, minčių. Taip, ko aš dar neatsakiau anksčiau, buvo savarankiškai dirbantis darbuotojai ir tie didieji sunkvežimiai, ilgieji sunkvežimiai, e, gigalaineriais juos vadina, ar e, ilgai sunkvežimiais juos vadina, aš bijau, kad šiandien neturiu jums atsakymą į šį klausimą. E, čia, ko gero, pagrindinė problema yra tokių, tokių sunkvežimių ilgis. Ir e, žinoma, kad ir e, miestuose yra labai ilgų autobusų ir e, yra žmonių, kurie remia tokią mintį. Bet turiu pripažinti, kad kol kas tokios fiksuotos nuomonės mes neturime. Tiesiog laikomės tokių normų, kurios kol kas egzistuoja tiems ilgiesiems sunkvežimiams kol kas e, žalio šviesos nesame uždegę. Na ir vėl apie pinigus. Kiek e, daug tų pinigų bus. Na, biudžetas yra, <laughs> turi savo ribas. Jūs parlamente irgi e, sprendžiate šias problemas, sprendžiate prioritetų klausimus, žinote, kaip tarp jų vyksta tam tikra kova. Taip, yra e, toks e, Europos biudžetas ir e, ponia Sender, kai ateis laikas, žinoma, ir aš reikalausiu, reikalausiu iš to biudžeto savo dalies ir reikalausiu daugiau negu turime. Mes žinome, kiek yra skirta dešimčiai tinklų, pavyzdžiui, ir net jeigu bus 3 milijardai vietoj dabar esančio 1 milijardo, vis tiek tas projektų skaičius bus ribotas. Mums reikia galvoti, kaip sudėti įvairius šaltinius ir privačius e, pinigus, ir europinius, ir valstybių narių pinigus. Pereitą savaitę Leipcige įvyko tarptautinis transporto forumas, tas klausimas ten buvo. E, aptarinėjamas ir privatus sektorius mums aiškiai pasakė, pas mus privačiam sektoriuje yra daugybė pinigų, infrastruktūros projektai yra patrauklus, bet kaip viską suderinti, štai kokia problema. Dabar dėl e, savarankiškai dirbančių darbuotojų, tiesą sakant, neturiu jokios e, komisijos e, pozicijos. E, jūs e, vis tik tai balsuosite dėl šito ir matysime, koks bus rezultatas. Tie kompromisai, kurie buvo pateikti, nėra iš tikrųjų kompromisai. Taigi, e, tvarko, jeigu parlamentas nuspręs, kad reikia apriepti e, savarankiškai ar savo dirbančius verslininkus tvarkoj. Jeigu ne, tai ne. Tad aš neturiu jokių ketinimų savo pasiūlymų atsiimti. Dabar dėl e, baudų, kurios visur būtų taikomas e, skirtingose valstybėse, taip, e, atsimenu ir klausimą mm, apie tai, kad kol kas įvairios e, valstybės e, įvairiai tuos dalykus sprendžia. Taip, mes turime kai kurių minčių, kaip šiek tiek bent jau suvienodinti praktiką, Bet žinoma, tos e, tarptautinės e, baudos yra svarbus dalykas. Viską darysiu, kad pavyktų šioj srity mums pasiekti pažangos, bet jūs taip pat puikiai suvokite, kaip ir aš, kad tai yra labai jautrus dalykas ir sunkiai bus to pasiekti. Bet žinoma, mes labai aiškiai matom, kad tai, kas vyksta, yra visiška nesąmonė. E, mes matom užkištus policijos raštelius čia Briuselyje, e, kur e, dėl to, kad ne ten, kur reikia priparkuotas automobilis, jiems skiriama bauda. Man labai įdomu, kai Briuselio policija išsieškos tas baudas, kai tas automobilis iš kito krašto yra. Bet kuriuo atveju e, dirbsime, bet rezultato aš nuspėti negaliu. Dėl eurovinietės. Tai iš tikrųjų ta savoka, kad reikia intern, internalizuoti išorės sąnaudas egzistuoja, ji padėtų sulyginti sąlygas įvairiuose transporto rūšyse ir taip pat prisidėtų prie tų, kurie yra netokioj geroj pozicijoje paramos, bet aš norėčiau paklausti, o kuri valstybė dabar e, dalinsis su kitomis e, gaunamomis pajamomis ar gaunamu pelnu? Aš e, turiu kontaktų su žmonėmis įvairiuose šalise, tokių pamastymų yra. Jeigu sugalvosime, kaip apmokestinti, taip sakant, panaudojimą, pasinaudojimą keliais įvairiuose e, šalyse, tada galbūt e, galėsime galvoti, kad panaudosime tuos dalykus transporto infrastruktūrai plėsti apskritai. Dėl Cezar. Viskas vyksta kaip planuota, čia mes klaustukų jokių nekeliame, nežinau, kaip bus po 2013 metų, bet man tas projektas yra labai daug žadantis ir nematau aš didesnių problemų ateityje. Dabar dėl tų uh, kūno skenerių, uh, dėl, dėl saugumo, tai jie uh, taip ir lieka, kaip buvę. Ne O dėl e, uostų plėtros, tai visų pirma reikia sustelti ties e, esančių tų vadinamųjų e, butelio kakliukų arba siaurų vietų pašalinimu. Dabar paskutinis klausimų raundas. Abgesehen von den Longlinern meine ich, eine Überarbeitung der Richtlinie von zulässigen Abmessungen und Gewichten von LKWs ist längst überfällig. Werden Sie sich hier ran? Manau, kad mums reikia peržiūrėti priemonės taikomas transporto priemonėms. Vis daugiau taisyklių ir reglamentų yra išleidžiama Briuselyje ir ar tos nuostatos, kurios yra įgyvendinamos, bus prižiūrimos efektyviai ir nediskriminuojant? Pone komisarė, turis trumpus e, klausimus norėčiau užduoti. Norėčiau prisijungti prie kolegos Grašė. Tik tai kitai žodžiais paklausiu, ar jūs taip pat manote, kad galima pasimokyti iš savo klaidų ir kad nereiktų diskutuoti dėl uostų trečio paketo. O kaip dėl jūrų vežėjų paketo, kaip dėl apmokymų ne tik ES, bet ir už jos ribų. Šiuo metu EMSA nagrinėja šį paketą. Reikia tinkamai įvertinti pranešimus, tik nežinau, ar bus imtasi veiksmų. Reikia to nepamiršti. Ar mes patys prie to prisidėsime. Na ir kitas klausimas, kurį jau iš manęs girdėjote Mes komisijos klausime apie Šiaurės jūros ir e, Baltijos jūros e, monitoringo sritį. Man būtų įdomu gauti įvertinimą kiek įmanoma greičiau. Ponas Bradbul. Ah, right, uh, at last check. Pagaliau gavau ir aš žodį. Dėl vulkaninių pelenų Daugelis kolegų jau kalbėjo apie tai. Žinau, kad komisaras negali užgesinti ugnikalnio, tačiau galbūt galėtų pasistengti reglamentuoti panašias situacijas, kaip e, jisai bandė daugelį kitų dalykų reglamentuoti. Aš norėčiau pirmiausia užduoti komisarui klausimą. Ar girdėjote, tokia pro, yra tokia programa uh, e, BBC Yes Minister. Aš uh, norėčiau uh, užduoti klausimą E, komisarui, kuris būtų labai panašus kaip tame jasminista e, laidoje. Ir e, kalbant apie sklandimo ir skraidimo balionų sektorių, ar šitos nekomercinės operacijos bus reglamentuotos tokiais teisės aktais kaip Sierra ar EASA? Kadangi tai nėra komercinės operacijos, o hobiai, aš uždaviau klausimą, ar tokie tokiems hobiams gali būti numatyta derogacija, išlyga šiuose e, reglamentuose, nes e, šiais hobiais užsijimantiems žmonės, užsijimantys e, žmonės patiria didžiulės E, išlaidas dėl šių reglamentų. Tačiau aš tą klausimą jau 11 metų užduodu ir nei vienas komisaras man neatsakė. Nei vienas man neatsakė tiesiai, tad aš komisaro noriu dabar paklausti. Tiesiai šviesiai ir prašyčiau tiesus atsakymą, ar jūs sieksite numatyti išlygą e, šiame reglamente tokiais hobiais užsiimantiems asmenims. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Porą klausimų. Pirmiausia, dėl ten tinklų finansavimo. Manau, kad mes dabar gerai e, įsivaizduojame, kaip reiktų organizuoti e, finansavimą. Tačiau ar jūs uh, nusprendėte, kas yra atsakingas už tą kitą dokumentų paketą. Antras klausimas. Ką komisija ketina daryti dėl pirmojo geležinkelių paketo? Peržiūrėtas paketas, apie kurį jūs kalbėjote, ar tai yra nulinės taisyklės įvedimas, ar jūs e, pašalinote laikotarpį, iki kada reikia gyvendinti šitą paketą. Trečia, dėl agentūrų. E, dažniausiai agentūros tampa daugeliu Europos institucijų atpirkimo ožių. Mums iš tiesų kelia didelį nerimą agentūros – Taip, jos turi savo išteklių. Pavyzdžiui, paimkime cheminio, chemikalų saugumo agentūrą, įgauna 12 kartų daugiau nei transporto agentūros. Ir yra visiškai aišku, kad saugumo agentūra, e, kad negali įgyvendinti suderinamumą ir sertifikavimo reikalavimų. Staveb, který ale samozřejmě vychází z konkrétní. Pone, pirmin... E, pone komisarė, norėčiau konkrečiai paklausti dėl uh, butelio kaklelio transportas rytyje šalinimo. Ir viena iš kliučių yra daugybė metų užtrunkantis teismo procesai ir todėl negali būti užbaigti um, statybų projektai transporto srityje ir švaistomas uh, Europinės lėšos, kaip ketinate su tuo kovoti. Toliau kolega Kramer kalbėjo apie tai, jog dabar mažiau geležinkelio maršrutų negu prieš um, pašalinant geležinę uždangą. Ir kaip pavyzdžiui, jūs ketinate užbaigti ar įgyvendinti geležinkelio trasą Praha Dresdenas, apie kurią kalbėjo kolega. Pone Ferrera. Ačiū komisijai. Turiu porą klausimų. Dauguma valstybių narių nuo pat pradžių jis nuo pat įstojimo ES turėjo daug finansinių problemų. Tai susijęs su investicijomis. E, Portugalijoje, mano šalyje, dideli geležinkelio projektai buvo peržiūrėti ir šiuo metu atidėti. Ar komisija stebėjo šį procesą ir ar dirbo kartu su šiomis šalimis, kad skirtų investicijoms į infrastruktūrą didelį prioritetą? Mes, ar mes dabar bandome išvengti to pagreičio ir konvergencijos? O kas atsitiks su tomis šalimis, kurios uh, dėl e, stabilumo ir augimo pakto neturi galimybės e, finansuoti oro linijų ar e, išmokėti joms kompensacijas dėl žalos, kurias jos patiro dėl vulkaninių pelenų. Ir dar vienas klausimas, kurį, kalbė, kurį iškėlė ir ponė Ferrero tai susijęs su kompensacija, kaip ją bevadintumėte, ar tai valstybė, valstybės pagalba, ar kažko kitu, tai skirta toms oro linijoms, kurios patyrė didelių nuostolių dėl vulkaninių pelenų. Man dabar atrodo, kad visa tai priklausys nuo to, kokia, kiek dosni yra jūsų pačių valstybė. O su tuo susijusi problema yra ta, kad kai kurios valstybės daug dosniau dalyja valstybės pagalba nei kitos. Ir aš manau, kad e, jeigu e, lėktuvas e, yra registruotas G, balu, tai jisai negaus nei grašio iš Junktinės karalystės biudžeto. Tai yra mūsų sistemos silpna vieta. Mes turime A paketą, kuris nėra paremtas. Mes turime paketą, kuris nėra paremtas vienodomis sąlygomis visiems konkurentams. Todėl mūsų vyriausybė e, labai mano, kad bet kokias kompensacijas turėtų mokėti Europa, o ne atskiros valstybės narės. Na, gal jūsų klausimų metu neįsiklausiau visus niuansus, kai kurie klausimai buvo tokie platus, išsamus, kad gal ne viską atsakiau. O kai sugrįžtant prie TNT finansavimo ir kitų su finansavimu iškeltų klausimų, na tai manau, kad Taip, finansavimas yra sudėtingas dalykas, biudžetai riboti, tačiau kita vertus e, infrastruktūra yra tas rytis, kur investicijos galėtų paskatinti ekonominį augimą. Taigi taip, iš vienos pusės yra biudžetinio pribojimo, tačiau kita vertus, e, derinant e, įvairias finansavimo šaltinius, galima pasiekti rezultatų. Manau, kitą savaitę apie tai bus kalbama ir Saragosoje, ir yra įvairių minčių, pavyzdžiui, derinti regioninį, privatų, o taip pat ir tarptautinį finansavimą per tarptautinės, um, finans, fina, tarptautinės finansinės institucijas, Europos investicijų banką. Na, taip, bet aš neturiu pinigų maišelio rankoje, kurį dabar čia galėčiau paskirstyti, bet mes ieškome sprendimų. Pone pirmininkė, jūsų klausimas labai svarbus. Na, ir oro linijų bendrovės uh, kai su jų atstovais susitikau nesikį, minėjo, kad tai e, taip pat joms labai aktualus klausimas. Jeigu bus teikiama pagalba, tai turi būti užtikrintos vienodos sąlygos visiems. Na, komisija ketina labai griežtai prižiūrėti valstybinę pagalbą teikiamą oro linijų bendrovėms. Taigi mes iš komisijos pusės uh, E, ketiname labai kritiškai stebėti ir prižiūrėti, kad valstybinės subsidijos e, neiškreiptų kom konkurencingumas. O dėl e, lakūnų mėgėjų, tai nežinau, ką čia pasakyti. Tiesiog galiu pažadėti pasigilinti į šį klausimą. Ir, na, ir bus oficialus atsakymas. Na, aš šiuo metu dar tikrai neturiu ką pasakyti apie šį klausimą, bet pažadu jį įsigilinti. O kai dėl šiaurės ir jūros e, priežiūro, regiono priežiūros. Mm, na, nežinau, kokį konkretų poveikio vertinimą jūs čia turėjote galvoje. Zult sienų. Na taip, tai yra plataus masto klausimas, jis bus aptariamas ir transporto ministru, ir transporto taryboje. Na, valstybės narės, kurios yra tarptautinės jūro organizacijos narės, vienbalsiai sutiko, kad reikia nustatyti tam, tikras, tam tikrus lenkščius sierai ir. Bet e, tai iš tikrųjų yra labai sudėtingas klausimas. Taip, mes atliekame poveikio vertinimą ir rimtai jį žiūrime, tačiau. Bet prašome suprasti tiek visuomenės, tiek ir ekonomikos, kad pakeitėme savo požiūrį į e, sieros sulfatus, kad mes e, dabar bandome keisti padėtį ir Na ir kai dabar klausimą dėl išimčių, nukrypimų, tai kol kas sakau, tai nemanoma padaryti. Um, būkime realistais ir pramonė turi pasiruošti šio sprendimo gyvenimui. Sprendimas primtas. Ir ką besakytume apie Europą, jeigu kas nors jau nuspręsta, yra vykdomas įgyvenimas. Na, pažiūrėsime, Kaip čia dar elgtis, ką galima padaryti ir e, kaip bandyti atsižvelgti į susijusių pramonės šakų rūpeščius. Bet tai gali būti rimtas politinis posūkis. Na, Taip, bylų nagrinimas užtrunka ilgai, o jūrų pakete vienas iš pagrindinių dalykų yra profesinės jūrininkų rengimas ir, na, ir pavyzdžiui, numatyta ir padėti renkti ir trečiųjų šalių jūrininkus. Tam, kad žinotume, kad tose trečiose šalise bus laikomasi taisyklių. Na, svarbiausia, kad žinosime, kaip, kad tie jūrininkai tikrai sugrįš į savo šalis, bus atitinkamos procedūros ir žinau, kad ir jūrų orga... Tarpnių jūrų organizacija taip pat e, skiria dėmesį jūrininkų profesiniam rengimui. E, geležinkelio paketo įgyvendinimas. Na, žinote, kad nesikį diskutavome apie šį dalyką, jis labai plataus masto. Uh, Na, mes pradėjome 21, ne 25, 21 procedūrą dėl pažeidimo prieš valstybės narės. Taigi stebėsime, kaip vystosi šios bylos, aišku, paketas turi būti gyvendintas. Bet kita vertus, e, vairius šio klausimo aspektus reikia toliau tobulinti, derinti ir konstruktyviai bendradarbiauti, ieškant tinkamus sprendimus. Štai rodos tiek iš mano pusės. Uostų paketas. Na, mūsų jūrų strategijos uh, kontekste. Jūs tikriausiai klausėte, ar mes ketiname sugrįžti prie uostų direktyvos. Kol kas galtinis sprendimas neprimtas. Aš kaip ir palaikyčiau uostų paslaugų liberalizavimo mintį, nuo kaip tai atrodys politiškai, koks bus politinis sprendimas, parodys ateitys, kaip ten bebūtų, tai yra mūsų jūrų strategijos sudėtinė dalis. Na ir kai kalbėsime apie jūrų strategiją, uh, tai tuomet jau matysime, kokių galimybių yra išspręsti šį klausimą. Bet aišku, yra labai keistų kliučių. Sutinku. Dėkoju, ponė komisarė. Dėkoju už tai, kad atsakėte į daugybę klausimų. Na, na galbūt ne visus radote atsakymą, bet bent jau girdėjote klausimus. Na ir džiaugiamės e, būsimų nuolatinių dialogų su jumis ir na, pavyko mums baigti diskusijas laiku, žinau, kad jūs esate labai užsiemęs. E, dėkoju ir tikiuosi pamatyti jūs artimiausiai ateityje. Galbūt kai ką iš mūsų komiteto narių jūs